Ginama. Rugsėjo 14 dieną ji buvo sustabdyta. Rugsėjo 14 posėdžio protokolas yra išplatintas. Ar kas nors turite pastabų? Ne, tai tuomet laikoma, kad.